πρόεδρος. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Kągi, laba diena, kolegos. Atnaukinkime posėdį ir beje norėčiau nurodyti, kad e, yra išplatintas vakar dienos posėdžio protokolas. Jeigu niekas nenori užginti šio protokolo, laikykime jį patvirtintų. Pirmas mūsų popietinis.